Pan przewodniczący! E, otwieram posiedzenie. Taigi, ponios ir ponai, pradėkime posėdį. Pirmasis punktas darbo tvarkėje yra bendrosios diskusijos dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Yra parengtas pranešimas kurį parengė ponia Greslė ir ponas Rivelini dėl rezoliucijos pakeitimo dėl finansinio reglamento, dėl bendrojo Europos bendrijų biudžeto. Pakeitimas skirtas Europos išorės veiksmų tarnybai. Taip pat yra pono Rapkai pranešimas dėl pareigūnų tarnybos nuostatų ir dalinio nuostatų pakeitimo. ir taip pat yra pono Gualtieri ir pono Surien pranešimas dėl teisamojo biudžeto, antrasis skirsnis, Europos taryba, Europos vadovų taryba ir trečiasis skirsnis komisija, bei dešimtasis skirsnis Europos išorės veiksmų tarnyba. Europos komisijos vicepirmininkė, vyriausioji įgaliotinė Taip pat e, komisarė Levandovski, komisarė Ševčevič. Tarybos atstovai atvyksta, yra eismo problemų ir po kelių minučių jie turėtų jau įeiti į salę. Taigi, mėly kolegos, e, ponai ir ponios, greitai užbaigsime paskutinį labai svarbaus teisėkuros proceso etapą. Kalba eina apie svarbų tarp institucinį darbą. Greitai steigsime ambicingą, atskaitingą, tolyn žvelgiančią išorės veiksmų tarnybą ES. Teisėkuros tekstai, kurie šiandien mums yra pristatyti, keičiant e, darbo reglamentą, finansinį reglamentą ir taip pat yra teisamojo biudžeto pranešimas. Šiandien aptarsime šios pranešimus, na, o balsuosime rytoj. Tačiau tai yra sėkmingas iš tiesų mėnesių dėrybų vaisius dėrybų įvykusių tarp Europos institucijų, siekiant bendrojo tikslo, kaip būtų galima pasirūpinti, kad ES balsas būtų išgirstas ir skambėtų platesnių mastų pasaulyje. Mes kaip Europos parlamentas prisimame savo atsakomybės labai rimtai buvome įsitikinę, kad išorės veiksmų tarnybos srityje, kaip ir kitose srityse, bendrijos metodas e, turėtų vyrauti. Na ir šiandieną su nekantrumu laukiame šių galutinių diskusijų ir ypatingai laukiame, kuomet 2010 m. gruodžio 1 d. pradės dirbti tarnybą praėjus vieneriems metams po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Na ir pirmiausia, išklausysime pranešėjų. Pirmiausia, ponia Greslė. Prašau, ponia, žodis jums. Pone pirmininkė, Lady Ashton, ponė Šepčevič, komisarė Lewandowski, tarybos atstovai, mėly kolegos. Na, aš savo ruoštų norėčiau pasakyti, kad tikrai labai laukiu, kuomet pradės dirbti šį tarnybą, linkiu jai visokiojo sėkmės, nes